porą e, teisės aktų pagal įprastinę teisėkuros procedūrą, pagal 74 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pavadinimus paskelbsime šio posėdžio protokole. Ir galutinį darbo tvarkės projektą, dėl kurio buvo e, sutarta, e, taip pat gavote, jis yra išplatintas. Dar taip pat, nes buvo paprašyta, kad e, baigtume diskusiją rezoliuciją. Ir ponas Piperis pasisakys e, dėl šio klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį vakarą kalbėsime dėl poveikio vertinimo gairių dėja nenumatyta rezoliucija tuo klausimu. Tačiau reikia pasakyti, kad eina kalba apie vidutinės e, ir mažas įmonės, e, kurių interesų menkai te paisoma poveikio vertinimuose ir generalinių direktoratų vadovai panašu, kad tik dar labiau sustiprės vertinimo e, valdyba ir jos vaidmuo buvo susilpninti. Netoleruojame tokios situacijos, todėl norėtume, kad diskusija vainikuotų rezoliucija priimta šią savaitę. Ačiū. Ačiū ponui Piperiui. Ar kas nors norėtų pasisakyti už ar tokį pasiūlymą, ar paremti tokį pasiūlymą? Taip, ponė pirmininkė, aš norėčiau pritarti tokiam pasiūlymui. Be abejo, Dėl paties teksto reikėtų padiskutuoti, dar tikrai toli gražu iki sutarimo dėl tekstų, bet pritariu pačiam pasiūlymui. Ačiū. Ar kas nors norėtų prieštarauti? Ne, niekas neprieštarauja. Tuomet balsuokime, parodykite rankomis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kągi, šiokie tokie plojimai pasigirdo. Tokie terminai numatyti rezoliucijoms teikti antradienis 12 valanda, bendroms rezoliucijoms ir pakeitimams trečiadienio 12 valanda. O ats, dėl atskirų balsavimų ir balsavimų dalimis. Galutinis terminas e, teikti pasiūlymus yra trečiadienio 7 valanda vakaro. Balsuojame bus ketvirtadienį. Ar kas nors dar nori pasisakyti dėl šios dienos darbo tvarkės? Ne. Dėl antradienio EPP frakcija man pranešė, jog turint galvoje Kanados e, ir ES sustarimą dėl PNR duomenų dėl PNR įrašo norėtų atsiimti iš darbo tvarkės, tiesiog išmesti iš darbo tvarkės, ponė, ponė Holmeier. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, tik prieš tris dienas Nesuderinus su šešėliniais pranešėjais ir su mūsų frakcija buvo pateiktas toks pasiūlymas, mes neturėjome galimybės jo apsvarstyti, o ir komitete nebuvo išsamių debatų. Manau, kad frakcijoms reikėtų suteikti laiko dar viską nuodugniai apgalvoti, bet to eina kalba apie tarptautinį susitarimą ir iš tiesų būtų mm, mūsų vaidmuo e, gana nerimtas tokio sustarimo atveju, jeigu neapsvarstytumėm jo išsamei ir gali būti, kad e, būtų priimti klaidingi sprendimai, be to labai aktualu užtikrinti ir teisinį tikrumą aviacijos įmonėms, o pagal dabartinę padėtį Teisingumo teismo priimti sprendimai dar būtų užvilkinti 12 ar 36 mėnesius, taigi kaip tarptautinis partneris e, negalėtumėm adekvačiai reaguoti į situaciją. Kas norėtų paremti ponios Holmeier pasiūlymą už. Kadangi buvo pagrįstas pasiūlymas, paprastai klausiu, kas prieštarauja arba pasisako už. Kas prieš? Pone Zipel. Ačiū, ponė pirmininkė. Kodėl mes pasisakome už tai, kad Teisingumo teismas imtųsi sprendimo? Parlamentas niekuomet neginčijo tuo, to, kad keleivio duomenų įrašas yra viena priemonių kovoti su, to, su terorizmu. Ir pastaruoju metu jau du kart sutikome su panašiais susitarimais, tik tiek, kad e, tai vyko tuo met, kai ES viduje dar galiojo kai kurios duomenų apsaugos taisyklės, kurias dabar Teisingumo teismas jau panaikino. Tai yra pirmasis tarptautinis susitarimas, dėl kurio turime spręsti jau po atitinkamo Teisingumo teismo sprendimo. Ir be abejo, negalėjome išsamei aptarti klausimo, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad komisija ir taryba turėtų pateikti paaiškinimus dėl to, kaip arba galėjo pateikti paaiškinimus dėl to, kaip toks sustarimas dėrėtų su ES teisės nuostatomis, tačiau tokią progą ne, nepasinaudojo. Darybos dėl sustarimo su Kanada truko penkerius metus ir per tą laikotarpį duomenys ir toliau buvo perduodami, jie ir toliau bus perdavinėjami, iki kol bus balsuojama parlamente. Ir man regis visai gera tradicija pirmiausia būti tikriems, kad darome viską dėl žmogaus teisų apsaugos ir kad nėra pažeidžiamos ES piliečių pagrindinės teisės tokiais sustarimais. Ačiū poniai Zipel. Dabar balsuosime dėl ponios Holma ir pasiūlymo, kas už, prašom pakelti rankas, kas prieš, kas susilaikote, atmesta. Gut, elektroninė apštimo. Na gerai, elektroninis balsavimas, tuomet balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Argi aš kaltas, kad jūs tokie lėti? Der Antrag ist. Pasiūlymas atmestas. Ar bus dar pasisakymų dėl antradienio darbo atvarkės? Tada pereikime prie trečiadienio. EPP frakcija siūlo balsavimą dėl Palestinos valstybingumo perkelti į gruodžio plenarinę sesiją darbų Bruselėje. Ponas Preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. EPP vardu noriu paprašyti, kad būtų nukeltas balsavimas dėl šio labai subtilaus klausimo. Aš e, nežinau, ar pavyktų e, diskusijas organizuoti taip, kaip buvo planuota. Per ateinančią savaitę parlamente, valstybių narių parlamentuose mes aptartume šį klausimą ir paskui gruodžio mėnesį pateiktume jungtinį tekstą. Man atrodo, kad labai dabar būtų negerai, jeigu parlamentas pasirodytų susiskaldęs tokiu ypatingu klausimu. Ačiū, ar kas nors norėtų paprieštarauti pano priedos pasiūlymui? Ar jį paremti? Paprieštarauti norėtų ponas Avitas. Dėkui, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pritarti, prisijungti prie jūsų savo vardu ir savo frakcijos vardu dėl to, ką jūs sakėte dėl sprogdinimų sinagogoje iš tiesų tai yra tragiškas įvykis. Antra, noriu pasakyti, kad mūsų frakcija norėtų bendro sutarimo. Ir mes esame jau sakę kitoms frakcijoms, kad mes stengsimės būti kuo lankstesni, kad pasiektume kuo platesnio susitarimo. Mano kolega, ponas Preda, jau ką tik pasakė, kad EPP turi nusta, nusistatę savo poziciją ir neketina jos keisti. Mes manau, kad kompromisai vis, vis tik tai būtų prieinami ir įmanomi, bet EPP turėtų būti taip pat lankstus. Kompromisų nepasieksime, jeigu nesitarsime. Ir manau, kad jeigu, jeigu sakysime, kad taikos nepasieksime be dėrybų ir panašiai, aš manau, kad formuotės dar būtų galima peržiūrėti ir manau, kad tikrai bendro sutarimo galėtume pasiekti, bet mane neramina štai kas, jeigu nukelsime balsavimą. Dabar yra aišku, kad frakcijos yra pasirengusios ieškoti kompromiso bendro sustarimo. Todėl aš norėčiau vis tik tai, kad dėrybos dėl teksto vyktų ir toliau. Tokiu būdu pamatytume, ar galėtume pasiekti susitarimo ir Švedija, Airija, Ispanija, Prancūzija ir kitos valstybės e, savo pozicijos nėra išsakiusios, ar mes tikrai norime pasirodyti tokie nevieningi. Balsuokime dėl šio pasiūlymo. Pasiūlymas perkelti gruodžio mėnesį. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavote? Dar kartą paklausiu, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 188 už, 167 prieš. Patvirtintas šis punktas. Toliau FDD frakcija dėl trečiadienio pareiškė, kad norėtų pakeisti pavadinimą dėl komisijos pareiškimo. Ponas Tamburano. E, e, Visa l'importanza del tema. Dėkui. Šita tema tikrai labai svarbi jo socialiniai ir užimtumo aspektai labai reikšmingi ir be to Europos Sąjunga visų pirma buvo sukurta kaip bendroji, kaip plieno rangrės bendryje. Todėl mes prašytume, kad trečiadienio darbo atvarkės punktas, tai yra komisijos pareiškimas dėl plieno pramonės situacijos, pavadinimas pasikeistų ir jis būtų pervadintas plieno sektoriaus padėtis Europos Sąjungoje, apsauga darbuotojams ir pramoniai ir taip pat galėtume parengti rezoliuciją ir balsuotume dėl jos gruodžio mėnesį. Ačiū. Ar kas nors norėtų paremti tokį pasiūlymą? O gal kas nors turėtų argumentų prieš? Tuomet balsuokime dėl pasiūlymo. Pakelkite rankas, kas remiate tokį pasiūlymą, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau vis dar trečiadienis EKR er frakcija prašo komisijos pareiškimo dėl rinkimų pažeidimų Lenkijos vietos rinkimuose, išvelgiant tai kaip grėsmę demokratijai, ir taip pat pageidauja rezoliucijos tuo klausimu. Trečiadienį vakarui, trečiadienio vakarui siūloma traukti tokį punktą. Ponas Debskis pasisako už. Um, chciałbym złożyć wniosek o włączenie do porządku Dėkui pirmininkė, aš prašyčiau štai ko. Į darbo tvarkę įtraukti jūsų ką tik paminėtą punktą. Yra labai nemažai pažeidimų, kuriuos Lenkijoje vis užfiksuojame. Ir tai kelia grėsmę demokratijai. Grėsmė yra pat tai didžiausia nuo pat 89 metų mes galėtume paprašyti, kad komisija padarytų pareiškimą šiuo klausimu ir surenktų diskusijas. Lenkijoje vyko rinkimai ir jie vyko nesilaikant nei ES, nei bendrųjų pasaulinių standartų ir normų. Mes e, manome, kad įvyko labai rimtų pažeidimų. Ir Lenkijoje dėl to jaučiasi nerimas rinkimų rezultatai buvo paskelbti tik praėjus šešioms dienoms po rinkimų dienos ir kai kurie Lenkijoje yra įsitikinę, kad tai taip pat yra ženklas, jog įvyko dideli ir rimti pažeidimai. Šiame Europos parlamente mes labai dažnai kalbame apie demokratiją, apie procedūras, kurios yra užtikrinamos kitose valstybėse, bet reikėtų taip pat nenusukti akių nuo to, kas vyksta Europoje. Kas norėtų paremti pono Legutko pasisakymą? Ponios ir ponai, aš čia turiu visą sąrašą standartų, EBPO patvirtintų tai yra kriterijai ir sąlygos būtini demokratiniams rinkimams. Tai, kas įvyko Lenkijoje, yra akivaizdus kontrastas su mano čia turimu sąrašu. Ir aš, kolegos, raginu jūs padaryti tokį eksperimentą mintise. Įsivaizduokite, kad jūsų valstybėje įvyksta štai kas. 20 kartais net 40 procentų balsų yra pripažįstami negaliojančiais. Įsivaizduokite, kad rinkimų proceso viduryje atsistatydina visas rinkimų, visa rinkimų komisija. Jūsų nuomonė, ar tai atitinka demokratijos standartus? Jeigu manote, kad taip, kad tai atitinka demokratijos standartus, balsuokite prieš. Jeigu manote, kad tai yra problema, prašytume mus paremti. Ar kas nors norėtų paprieštarauti pasiūlymui, ponas Olbrecht? Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, norėčiau pasisakyti prieš, kadangi tai yra mėginimas įtraukti, mėginimas kalbėti ES lygiu apie klausimus, kurie yra vidaus politikos dalykas. Tai yra Lenkijos reikalai ir iš tiesų rinkimų metu Lenkijoje e, buvo sustreikavusi informacinė sistema susijusi su rinkimais, tačiau yra tyriamas tas atvejis ir be to e, procedūros mūsų leidžia nepriklausomais pranešimais ir vertinimais pasirėmus išspręsti tokias problemas. Taigi pasisakau prieš. Balsuokime dabar dėl pasiūlymo. Tie, kas norite balsuoti už, pakelkite rankas. Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. Tikrai vienareikšmiškai atmesta. Dėl ketvirtadienio jokių pasiūlymų, pageidavimų regis nėra. Taigi darbo tvarkė laikoma patvirtinta su atitinkamais pakeitimais. Dabar mūsų darbo tvarkėje siūlymas pareikšti nepasitikėjimą komisiją. Atkreipsiu dėmesį iš tai, ką. Šios diskusijos metu nebus taikoma prašau žodžio procedūra ir taip pat mėlynosios kortelės klausimai nebus leidžiami. Sveikinuosi su komisija. Kiek matau, nėra gal tik pono